Svarbiausia, remdamiesi principais, kuriuos mes išdėstėme šiame pranešime, kurį, aš tikiuosi, rytoj Europos parlamento nariai patvirtins didelę balsų persvarą. Dėkuoju poniai McCarthy. Baigime svarstyti šį klausimą. Dėl jo balsuosime rytoj 11.30 minučių. Periname prie kito dokumento, prie rekomendacijos antrajam svarstymui dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos atliekamų tyrimų jį parengė ponia Graslė ir sutikiu žodį pranešėjai keturioms minutėms. Jūs greičiau negu galvojau perėjote prie šio klausimo. Komisijos nariai, ponios ir ponai. Kalbame dabar, kai Olafo gyvenimo etapas yra sudėtingas Yra taip pat problemų dėl e, audito, e, yra problemų su priežiūros komitetu. E, savo pranešime kalbu apie tai, kad ši tarnyba nuo pat pradžios tarsi nedėrėjo su valstybių narių teisės sistemoms, dėl to kilo įvairiausių problemų ir neveiksmingai jos buvo išspręstos. Taip pat E, turime vidaus kontrolės problemų. Dabar e, generalinis sekretorius yra už vis, direktorius e, už viską yra atsakingas. Ir pagal reglamentą jam suteikiami visi galiojimai, taip yra nuo 99 metų parlamente ilgo proceso metu. 2008 metais parlamentas e, įdėgė demokratiškesnę struktūrą, daugiau kontrolės ir generalinis direktorius tuo metu pritarė mūsų pozicijai. Ir taip pat e, e, žiūrėjome, kokius sprendimus priima Europos Teisingumo teismas, žiūrėjome, ar tyrimo procedūros yra teisėtos. Dėl to jau seniai yra kilę problemų. Deja, Olafas kartais pastelkė neteisingus metodus, tai turi būti pakeista. Parlamentas pateikė 2008 metais reformos pasiūlymus pagrįstus komisijos tekstu. Tai buvo e, e, susijęs su nepriklausomo vidaus auditoriaus pareikybės įsteigimu. Taip pat mes siekime dėkti kontrolės atsvaros principą Mm, taip pat pasakėme, kad bus tam tikras skyrius, kuris e, stebės veiklą nuolatos. Per trišalės darybas e, buvo atmestas vienas iš pakeitimų. Priežiūros procedūra taip pat nebuvo patvirtinta. Taigi dabar mums reikia. labai atsargiai žiūrėti, ar vienas žmogus neturės visų visų galių ir neapsunkins priešios komiteto veiklos. Aš labai gerai susipažinusi su šio klausimu ir esu pateikusi per antrą svarstymą įvairiausių pakeitimų antram svarstymui. Ir reikia pagalvoti, ar mes galime sauliaisti atmesti juos, nes jie yra labai svarbus. Norėčiau pasakyti, kad tie pakeitimai nesiemi su vienu kažkokiu konkrečiu asmeniu, bet e, tai susiję su struktūrėmėmis klaidomis e, peržiūrėtas tekstas dar pablogino, pagilino klaidas. Antras svarstymas leidžia mums tarpininkauti ir tikiuosi, kad iki metų pabaigos pavyks mums pasiekti rezultato. Jau vyko net 11 trišalių sustikimų. Aš viena dalyvau dešimtyje. Batas mm. buvo su manimi tik viename. Ačiū už tai. Nes, kai prašiau pagalbos, niekas nepasisiūlė man padėti. Ir aš manau, kad pakeitimai yra svarbus tarybai taip pat. Aš tikiuosi, kad taryba daug ko nepakeis. Vertinu tarybą, manau, kad ten dirba racionalų žmonės. Ir manau, jog vis tik tai priimtina dar palaukti tris mėnesius, kad galiausiai vėliau susitartume. E, klausimas ne e, tas, ar tu už ar prieš tam tikrą generalinį direktorių, bet reikia išspręsti problemas, kurios egzistuoja. Pavyzdžiui, viena iš tų problemų e, - metodų teisėtumas ir priežios komiteto galimybė susipažinti su tam tikromis procedūromis. Tekstas patikslins kai kuriuos dalykus. Ačiū. Labai ačiū, ponia Greslė. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijos nariui šiemetai. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Šiandieną jūs aptarite e, tekstą, kuris skirtas Olafo tarnybai. Tekstas buvo parengtas bendradarbiaujant su taryba ir diskusijos galime sakyti, kad truko septynerius metus. Kiekvienas kompromisinio teksto tekstas žodis buvo suderintas tarp trijų institucijų 2012 m. dialoge. Komisija nesako, kad galutinis variantas yra tobulas, tačiau yra geras kuris buvo pasiektas po intensyvių diskusijų, kuriuose dalyvavo visos institucijos. Šis kompromisas iš esmės pagerins Olaf e, darbą. Tokie pagerinimai yra labai svarbus. Ypač e, kalbant apie tuos asmenys, kurių atžvilgių Olaf e, vykdo tyrimus, nes jiems bus suteikiama daugiau procedūrinių teisių. teisių. Pežiūrėtais teisės aktais bus užtikrinta, kad Olaf E, efektyviau dirbs apsaugant ES e, lėšas. Tai yra labai svarbu mokesčių mokėtojams visoje, visoje ES. Komisija laikosi nuomonės, kad šis tekstas turėtų būti patvirtintas toks, koks jis yra. Tačiau tai nereiškia, kad e, mes nesuprantame tų abejonių, kurios, kurias jūs išreiškite per pastaruosius mėnesius. OLAF teisės aktus galima tobulinti ir vėliau įgyvendinus e, šią reformą. Tačiau mes laikomės nuomonės, kad e, reikėtų galbūt vadovautis dviejų žingsnių požiūrių. Visų pirma, reikėtų užtikrinti tai, kas buvo pasiekta derantis su taryba. Turi būti patvirtintas peržiūrtas Olafo e, reglamentas be pakeitimo. Tokiu būdu šis reglamentas galėtų įsigalioti jau kitą mėnesį ir reikalingi pakeitimai būtų įgyvendinti kuo galima greičiau. Antras žingsnis būtų štai koks. Mes galėtumėm galvoti, kaip tobulinti su Olafu susijusius teisės aktus dar du geriau. Pavyzdžiui, komisija galvoja apie du dalykus, kuriuos mes pateiksime greitai. Pavyzdžiui, būtų gal, galima sukurti kažkokį uh, kažkokią poziciją, kuris stebės, kaip Olaf laikosi pagrindinių teisių e, reikalavimo vykdant, vykdant tyrimus. Kiti dalykai yra susiję, kuriuo atžvilgiu būtų galima imtis veiksmos, veiksmų, tai būtų pavyzdžiui e, dokumentų pojėmiai, tyrimai kiekvienu tyrimo atžvilgiu reikia gauti atitinkamus leidimus. Ir mes norime, kad Olafo tyrimams taip pat būtų taikomi aukšti procedūriniai reikalavimai. Šiandien daug dėmesio skiriama Olafo priežiūros komitetui. E, šis komitetas yra sudarytas taip, kad e, jis e, nėra skirtas, kad galėtų kontroliuoti atskiras Olafo atliekamus tyrimus. E, šie komitete dirbantis žmonės negalėtų atlikti tokio darbo, nes neturi tam sutiktų įgaliojimų. Aš esu įsitikinęs, kad Olafo ir stebėsenos komiteto veikla turi remtis tam tikrais susitarimais. E, aš norėčiau, kad e, tie susitarimai būtų pasiekti, dėl jų būtų sustarta objektyviai. Norime, kad Olafas dirbtų teisingai e, pagal teisės aktus ir užtikrintų ES interesus. Tačiau tuo pat metu reikėtų galvoti ir apie naujus dalykus, kuriuos aš ką tik tai vardinau. Komisija e, ketina dėl jų bendradarbiauti kart glaužiai su Europos parlamentu. Per pastarosius kelis metus mes e, pasiekime daug pažangos, gerinant Olaf, su Olaf susijusius teisės aktus. Ir e, mūsų pasiekti susitarimai turėtų būti patvirtinti nedelsant. Aš tikiuosi, kad konstruktyvus bendradarbiavimas tarp ES institucijų vyks toliau, kad būtų, išspręsta, kad būtų išspręstos likusios problemos. Ačiū. Dėkoju komisijos nariui, ponui Šemetai. Dabar periname prie pasisakymo frakcijų vardų ir pirmasis kalbėtojas yra ponas Deutsch. Dvi su pusė minutės jūs turite, ponė. Pone pirmininkė, gerbimasis komisijos nariai, gerbimiai ponai ir ponios. Aš norėčiau išsakyti tris mintis, kurios apibendrina ir bendrai atspindi mano požiūrį. Pirmiausia, aš manau, kad Olafo reforma ir čia vykstanti diskusija vyksta pasikeitusiomis aplinkybėmis Maltos atstovas komisijoje paliko savo postą ir po to išaiškėjo papildomų problemų. Ir iš tikrųjų šis e, klausimas yra susijęs ne su ponu Dali, bet su Olafu ir jo darbo metodais. Remiantis mūsų turimais duomenimis, Olafo generalinis direktorius padarė kelis pažeidimus gan svarbius pažeidimus. Jei tokius pažeidimus padaro koks nors kitas valstybės pareigūnas, bet kurioje valstybėje narėje reikalaujama jo atsistatydinimo. Tai ir buvo pirmoji mano mintis. Dabar antra pastaba. Aš negaliu pritarti komisijos nariu poniai Šemetai Jūs teigiate, kad negalima tiesiog įspręsti e, šios problemos taip greitai, negalima užpildyti šios spragos labai greitai. Ponios Makovei nėra salė, tai reiškia, kad aš turiu dar papildomai dvi minutės, ar ne? EPP kolega man sakė, kad taip yra. Gerai, jūs galite tęsti. Dėkoju. Dėkoju, pirmininkė. Taigi, Vykdant Olafo reformą nereikia skubėti. Todėl aš iš esmės pritariu ponios Grėsler pranešimui ir jame pateiktiems pasiūlymams. Mes čia, ponios ir ponai, stengiamės užtikrinti, kad rytoj balsuodami mes prisidėsime prie problemų sprendimo. Jei to nepadarysime, tuomet atsitiks taip, kad kovos su sukčiavimu tarnyba, kuri veikia nuo 2099 metų ir kuri svariai prisideda prie kovos su sukčiavimu, ne dalyvaus sprendžiant dabartinių problemų, o kaip tik ir toliau kurs problemas. Ir tikiuosi, kad rytoj parlamentas pritars šiam dokumentui. Dėkuoju toliau ponas Gair. Dėkuoju pirmininkė, komisijos narys šiame ponios ir ponai. Rytoj turėsime apsispręsti. Ar pritarėme e, tam, kas buvo sutarta e, per trilogą ar ne. Aš pritarčiau pasiūlymams, reformoms, aiškiai yra atskirti vairius dalykai, e, duomenų saugojimo principai patikslinti, taip pat e, procedūros dėl tyriamųjų asmenų e, yra patikslintos generalinio direktoriaus vaidmuo, patikslintas vidaus kontrolė, vidinės procedūros, turi reformuotos ir taip pat reikia sustiprinti e, Olafo veiklos teisėtumo priežiūrą. Tai yra pažengus elementai ir norėčiau padėkoti pranešėjai ir mūsų šešėliniam pranešėjus Digmantui Balčyčiui už jų atliktą darbą. Yra patikta pakeitimų, nesakysiu, kad jie nepateisinami ar iš esmės neteisingi. Mes suprantame, kokie pateikti pasiūlymai, tačiau yra susijęs pavojus su procedūromis ir patvirtinimu. Komisija nebenori vilkinti procedūros, e, šį reglamentą rengėme jau vos ne septynerius metus. Pirmininkauti šalis nenori iš naujo pradėti nagrinėti šio klausimo darbo grupėse ir taryboje. 12 metų spalio 2 dieną gavome komisijos nario laišką. Ten buvo pasakyta, kad jeigu bus patvirtinti rezultatai parlamente, tai e, taryba e, asims savo 11 metų poziciją. Aš nesu tikras, kad patobulinimai yra tikrai optimalūs, geri E, aš nežinau, ar galima su viskuo sutikti, nes galime būti suklaidinti. Ačiū dabar, ponas Milderis, vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Apmautu, kad tarybos nėra, atsižvelgiant tai, ką sakė ponas Gairis. Norėčiau pagirti ponę Kresler už jos atsidavimą rengiant pranešimą. Taip pat e, žinome, kas įvyko e, dėl pono dalį, dėl to reikėjo pateikti tam tikrų pakeitimų. Nemanau, kad jie būtų prasti, bet kyla problema, kas atsitiks, jeigu jie bus e, įtraukti, tada tarybai reikės dėrėtis tikriausiai. Galbūt komisijos narys galėtų e, paaiškinti tai. Viena iš e, rimčiausių problemų yra priežiūros problema. Norėčiau paklausti, ar būtų naudinga e, suburti trijų, kokių keturių išminčių komitetą, kuris parengtų nuomonę dėl priežiūros valdybos ir Olovo. Dėkuoju dabar ponas Tas, pusantros minutės. Dėkuoju pirmininkė. Rytoj galėsime pritarti e, pateiktiems e, pakeitimo pasiūlymams e, dėl ponios Graslė pranešimo arba jiems nepritarti. Pakeitimais tiesiog bandoma atsižvelgti į tai, kas atsitiko pasiekus susitarimą su taryba. Taigi mes turėtumėm pasimokyti to, ką mes išmokome e, praeitįje. Laikausi nuomonės, kad e, pateikdami teisės aktus turėtumėm atsižvelgti į realybę. Matome, kad e, yra na, problemų dėl OLAF vadovybės ir priežiūros struktūrų. Dėl to kyla problemų susijusių su procedūriniais dalykais ir panašiai. Taigi mes turime kelias galimybės patvirtinti pakeitimus, tokiu būdu mes įgysime stipresnę poziciją tarybos atžvilgių, vėl sugrįšime prie dėrybinio stalo ir patvirtinsime tokį teisės aktą, kuris atitiks realybę. Tačiau mes galime pasirinkti ir kitą variantą. O tai reikš, kad e, mes tiesiog e, bailiai pasielgsime. Taigi, kolegos, norėčiau kreiptis į Jūs, kad e, būtų patvirtintas ponios Graslė pateiktas pakeitimas, nes tokiu būdu parodysime mūsų kaip parlamento ryštingumą. Ačiū. Dabar žodis ponui Černeckiai vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Pana ir ponios. Kolega Stajas jau pasakė viską, ką aš norėjau pasakyti. Olaf veikla turėtų būti geriau prižiūrima. Tačiau kalbėkime apie konkrečius dalykus. Yra pateikta keli pakeitimai kurie galėtų būti vertinami kaip priemonės, kad OLAF veikla, kad OLAF e, kaip tarnyba taptų veiksmingesnė. Tačiau tuo pat metu šią tarnybą būtų lengviau kontroliuoti. Aš laikausi nuomonės, kad e, na, reikėtų suteikti daugiau įgaliojimų priežiūros komitetui, e, siekiant pagerinti OLAF vykdomos veiklos priežiūrą. Jeigu mes e, pritarsime pateiktiems pakeitimams, e, tai bus sveikintinas dalykas. Ačiū ponui Černecki. Ponas Dejong. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pritarti tam, ką pasakė ponia Graslė ir ponas Stajas. Olaf tarnybos situacija yra sudėtinga. Reikia rasti sprendimą ir dėl priežiūros e, tarnybos, priežiūros komiteto. Išgirdome, kokie yra pasiūlymai. E, turime dėti visas pastangas, kad e, Olaf kaip tarnybos priežiūros situacija būtų pagerinta. Be to reikia pasakyti, kad na, kyla mums abejonių dėl pačios OLAF veiklos. Dėl tos priežasties reikia mm, galbūt dėl kai kurių OLAF veiklos atžvilgių atlikti nepriklausomą tyrimą. Apie tai, pavyzdžiui, aš kalbėjau vakar ir tai, kad yra vėluojama imtis veiksmų, galbūt nėra katastrofiškas dalykas. Ačiū, ponas Hartonas. Gerbiamas pirmininkė, ponė Graslė pažvelgia į Olaf tarnybą per padidinimo e, stiklą. Ir gaila, kad Olaf tarnyba prastai veikia, o jeigu Mm, Europos kovos su sukčiavimu tarnyba prastai veikia, tai tikrai reikia jau e, sunerimti. Pavyzdžiui, mm, reikia labai rimtai pažiūrėti į tokius atvejus, kaip pavyzdžiui, Olaf pateikė vienos šalies prokuratūrai informaciją tačiau vėliau jokių veiksmų nebuvo imtasi. Aš laikausi nuomonės, kad vis dėlto labai daug lėšų yra skiriama tam, kad OLAF tarnyba veiktų, tačiau atrodo, kad jie mm, nepasitarnauja kad, tam, kad tarnyba tinkamai veiktų. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Keli. peržiūrėtas e, reglamentas skirtas Olafui yra pirmiausia skirtas tam, kad ši tarnyba turėtų pakankamai priemonių reikalingų kovai su sukčiavimu. Deja, arba ironiškai galime pasakyti, ši tarnyba surado savo e, kovos su sukčiavimo būdą ir jį pritaikė tirdama pono daly. Uh, e, E, pono daly patiktus e, tarimus ir šio metodai nelabai yra tinkami ir mums apie tai žinome. Ir ponas Kasnet taip pat neaišku, kodėl pasirinko būtent tokį darbo metodą, ar jis nėra nepakankamai profesionalus, ar jis turėjo kitų ketinimų, taip nežin, ir nežinome. Aišku, yra viena, mums reikia reformų reformų, kurios sustiprintų Olafą, kad, e, pad, e, kurios padarytų Olafą tokią instituciją, kurią galėtume didžiuotis. Jisai turėtų geriau keistis e, informacijos valstybės narėmis, turėtų būti patikimi daugiau informacijos parlamentų ir jisai turėtų apskritai veikti veiksmių. Ir be abejo, reikia sustiprinti priežiūros komitetą. Dėkuoju. Dėkuoju ponui Kėlį ir toliau žodis suteikiamas ponui Balčyčiui. Dvi minutės jūs turite, ponė. Pirmininkė, gerimas komisijos nariai pirmiausia norėčiau padėkoti poniai ingeborg grle už jos iš tikrųjų milžinišką darbą ir įdėtas pastangas siekiant stiprinti europos kovos su sukčiavimu tarnybą. olaf yra labai svarbi institucija ji yra europos sąjungos biudžeto apsaugos ir kovos su sukčiavimu sistemos pagrindas. numatomų sukčiavimo atvejų ir pažeidimų skaičius nuolat didėja ir tai parodo ne tik augančią šios tarnybos svarbą bet ir būtinumą ją stiprinti. siūloma reforma siekiama ir toliau gerinti jos veiklos efektyvumą kartu užtikrinant tarnybos vykdomų tyrimų nepriklausomumą. gaila kad šiandieną žymiai intensyvesnės diskusijos vyksta dėl dabartinio olaf ir jo priežiūros komiteto nesutarimų bei kompetencijos nepasidalijimo nei dėl pačios olaf reformos kuri yra kaip minėjo ir komisaras septynerių metų sunkaus darbo rezultatas. olaf tarnyboje dirba apie penki šimtai darbuotojų ir jų darbas neturėtų būti trukdomas panašių tarpinstitucinių ginčų siūloma reforma ne tik tai būtų gerinamas šių darbuotojų darbo veiksmingumas bet ir stiprinamas olaf ir nacionalinių kompetentingų institucijų bendradarbiavimas bei su tyrimais susijusių asmenų didesnis teisių užtikrinimas. šis tarybos ir parlamento kompromisinis tekstas galbūt nėra idealus abiem pusėm bet juo nustatomos taisyklės padarytų olaf tyrimus gerokai efektyvesnius nei jie yra dabar. nė viena reforma nebūna ideali tačiau olaf reforma būtų pirmas rimtas žingsnis gerinant šios institucijos darbą ir užtikrinant jos nepriklausomumą. todėl kaip šešėlinis pranešėjas ir atsižvelgiant į realybę siūlau šį kompromisinį tekstą koks jisai buvo suderintas su taryba priimti be pakeitimų. ačiū labai. Dėkuoju ponui Balčyčiui. Ponas Tas norėtų užduoti Jums klausimą. Ar Jūs priimtumėt šį klausimą? Prašau. Kolega Balsytis, Uben. Pone Balšytė, Jūs esate puikus kolega, tačiau aš nesuprantu Jūsų frakcijos pozicijos šio klausimo. Mes e, turime aiškę procedūrą, kurią priimami teisės aktus. Tai yra trijų skaitimų procedūra. Šį dabar kalbame apie antrąjį skaitimą. Po to mes galime pradėti sutaikinimo procedūrą, kuri dažnai yra pritaikoma. Ir per tą procedūrą, kuri užtruktų gal tris mėnesius, mes galėtume tuomet e, susitarti dėl labiau mums sprintino teksto. Jei patvirtinsime šį tekstą, tuomet turėsime teisės aktus, kalbėtojas nutraukiamas. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš atsiprašau, turiu kalbėtis labai griežtai, nes mes neturime labai laiko. Valandą esam praleidę šito klausimu. Ir labai e, gana aiškiai mums komisaras yra išaiškinęs visą procedūrą, kad jokių trijų mėnesių gali nebūti. Kad šita reforma gali atsikelti metam, dviem ir daugiau. Jeigu mes po pirmo skaitimo nesusitarsime su taryba tokią aš turiu informaciją ir todėl aš paminėjau apie realybę apie ką kalbėjo ir mūsų koordinatorius gerbiamas e, geiris. tai pats komisaras yra raštiškai pažadėjęs kad iš karto po susitarimo galima pradėti kalbėti apie sekantį raundą dėl derybų. Tai Dėkuoju ponui Balčyčiui, pon, toliau ponas Toirer. Romėnai piliečiai, įsiklausykite į tai, ką aš noriu pasakyti. Štai taip kalbėjo Šekspyras e, savo dramoje, žymėdamas e, da, labai svarbų da, e, momentą. Ir tokį momentą išgyvename ir mes šiandien. Praeitų metų lapkritį aš gal ir būčiau pritaręs pranešėjui. Šešerius metus Europos parlamentas ir taryba stengiasi surasti kompromisą. Ir per pastaruosius e, šešius mėnesius mes visi stebėjome tą dramą, kurį ištiko Olafo priežiūros komitetą ir jos generalinį direktorių. Olafas stengiasi e, pasinaudoti savo ryšiais, Baroso turi vieną poziciją, o mus, nu, mus nuolatos atakuoja e, įvairių interesų atstovai. Aš norėčiau paklausti priežiūros komiteto, ar jūs galite pasakyti tą patį, ką sakote mums ir tarybai? neįmanoma įsivaizduoti Olafo be labai grė, uh, e, aiškiai ir gerai veikiančio priežiūros komiteto. Dėkuoju, ponė Torerį, už tai, kad paminėjote Šekspyrą, pacitavote jį. Dabar, ponė Andrėsen, ačiū. Pirmininkė. Uh, Jeigu kam nors reikia įrodymų apie tai, kokios neveiksmingos e, ES institucijos, tai e, pakalbėkime tuos septynius metus, kurių prireikė peržiūrėti Olafo reguliavimo bazai ir gausite tą įrodymą e, atrodo, kad kai jau institucijos pasiekia sustarimą, dar reikia papildomų pakeitimų. Bet svarbiausias dalykas šiandieną yra Olafo nepriklausomumas. E, ši sistema neužtikrins jo. Kovos su sukčiavimo tarnyba skirta pirmiausia, kad būtų užkirstas kelias sukčiavimui ir korupcijai e, naudojant es lėšas. Ir pagal apibrėžimą e, ši struktūra turi būti nepriklausoma nuo institucijų, kurios susijusios su lėšų valdymu, pirmiausia Europos komisija, bet taip pat ir Europos parlamentu ir taryba. Olafas turėtų atsiskaityti tiesiogiai be tarpininkų Europos piliečiams kurie finansuoja ES biudžetą ir šis reglamentas neturėtų, e, pirmininkas nuklau, nutraukė kalbėtoją. Labai ačiū, kolegė Andriesen. Dabar spontaniški pasisakymai, vienintelis ponas Simka. Zemka. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną svarbų klausimą, kuris iki šiol neiškilo diskusijose. Olafo veikla vis labiau domina Europos piliečiams ir tas susidomėjimas dar labiau išauks kitais metais, kai vyks rinkimai į Europos parlamentą. Todėl manau, kad informacijos kampanija apie Olafą yra svarbus dalykas. Mes turėtume turėti e, bendrus standartus apie tai, kokia informacija ir kaip yra viešinama, nes mes e, tarsi ir nežinome taisyklių. Informacija yra arba pateikiama vėluojant, po to kai ji e, paskelbiama žiniasklaidoje, bet tai yra per vėlų. Dėkuoju kolega Zemke. Baigėsi spontaniškos diskusijos. Grįžtame prie komisijos, komisijos narys Šemeta. Dėkuoju ponas pirmininkė, gerbiami nariai. Aišku, kad Europos parlamentas ir komisija turi tuos pačius tikslus dėl Olafo reformos. Ir vieni ir kiti siekia pagerinti teisinę sistemą, užtikrinti pagarbą pagrindinėms teisės ir galimybės sekti, kaip viskas klostosi nacionalinėse institucijose ir užtikrinti Olafo veiksmingumą, taikant pakankamą sisteminę priežiūrę, kurią vykdytų priežiūros komitetas. Atsakau ponui Toeriui, taip, aš pasisakau už e, stiprią priežiūros struktūrą, bet kaip jau pasakyta buvo mano pradžioje, esu įsitikinęs, kad dviejų etapų požiūris būtų teisingas ir netgi reikalingas šiuo atveju. Pirmasis žingsnis būtų užtikrinti Olafo teisinės struktūros pagernimą. Ta mes susitikrinome darybose su taryba ir jūsų pranešėja labai daug dirbo, kad tai būtų padaryta. Antrame žingsnėje komisija siūlosi patobulinti Olafo veiklos teisinę sistemą, kai jau įsigalios naujas reglamentas. Vertinimas turėtų būti susijęs su Europos prokuroro pareigybės teigimu. Komisija greitai pateiks šį pasiūlymą ir tai bus susijęs su konsultacijomis su Europos parlamentu, taryba, tarp institucinio e, keitimos informacija kontekste. E, Aš tikiuosi, kad parlamentas pritars tokiam požiūriui, nes tai labai aktualu susijusiems asmenims ir Europos mokesčių mokėtojams. Manau, kad kitokiu atveju kils pavojus, kad užuot e, iškart patvirtinę reglamentą ir užsitikrindami patobulinimus Olavo teisinėje sistemoje, mes ir toliau dirbsime. E, rengsime reformą, kuri gali užtrukti ne septynius, o gal dešimt ar dvylika metų. Būtent tokia rizika dabar yra iškilusi. Ačiū komisarui Šemetai. Dabar žodis pranešėjai. Dvi minutės. Ačiū visiems už pasisakymus. Janui Mulderiui norėčiau pasakyti, dėl e, pakeitimų. Jeigu mes jiems pritarsime, tada taryba galės e, tris mėnesius juos e, jiems peržiūrėti. Jeigu tarybai priimtini bus mūsų pasiūlymai, tai tikrai bus veikintinas dalykas. Antrai, vėl prie jų teks sugrįžti. Aš taip pat nemanau, kad reikėtų taip jau pesimistiškai galvoti apie tarybą, nes juk ir taryba yra suinteresuota tuo, kad OLAF tarnyba gerai funkcionuotų. Galiu sakyti, kad esame atsidūrę panašioje situacijoje kaip 2008 metais, kai buvo parengtas pirmasis pranešimas. Nuo to laiko aš ne vieną kartą buvau susisiekusi su komisija, kuri sakė, kad neįmanoma įgyvendinti to, ką Europos parlamentas siūlo. Ir Galiu sakyti, kad Europos komisija visai nieko nepadarė mūsų pasiūlymų atžvilgių, nes mane, kad jie yra neįmanomi gyvendinti. O dabar komisija sako, kad na, būtina daryti pažangą su šiuo teisės aktu. Pagaliau atėjo laikas, kai mes tikrai galime pasiekti pažangos ir patvirtinti reglamentą. Mes turime būti ryštingi ir mm, jeigu reikės organizuoti netgi dar vieną taikinimo procedūrą. Turiu pasakyti, kad 2006 metais komisija pateikė e, pasiūlymą e, įsteigti kažkokią mm, poziciją e, paskirti kažkokį atskirą asmenį, kuris prižiūrėtų Olaf veiklą. Man atrodo, kad e, tai nėra, tai nėra bloga idėja, tačiau galiausiai dabar mes galbūt prieime prie tokio taško, kad reikėtų patvirtinti tokį pasiūlymą, kuris yra pateiktas. Dėkuoju, baigėme svarstyti šį klausimą, balsuosime rytoj e, dėl jo.